Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das Mėly kolegos, dabar dėl vakarykščio posėdžio protokolo ar yra kažkokių prieštaravimų ar komentarų? Ne. Taigi protokolas patvirtintas, todėl balsuosime. Pradės.